Okay, wir haben Prozesse. So now we will start with our next item. That's Taigi, kitas darbo tvarkės klausimas yra klausimų komisijai valanda. E, yra komisijos narys Špidla. Pradėsime nuo jo. Pirmąjį klausimą pateikė ponė Kratsa Cegaropulų. Ir ji klausė apie moterų dalyvavimą atsakingose postuose, moterų darbą atsakingose postuose e, darbo jėgos rinkoje. Moterų užimančių atsakingus postų skaičius per pastaruosius metus išaugo. Tačiau e, valdžia, autoritetas e, vyriausybėje ir versle vis dar sukoncentruotas vyrų rankose. Turime kalbėti apie vaidmenų pasiskirstimą tarp vyrų ir moterų ir apie tai, kaip užtikrinti, kaip suderinti e, darbo ir šeimos gyvenimą. Tai yra pagrindinės kliūtis neleidžiančioms moteriams užimti atsakingus postus. Pas, per pastarąjį dešimtmetį pažanga pastebėta daugumoje ES valstybių narių. Tačiau tos pažangos sparta buvo nedidelė ir moterų užimančių atsakingus postus skaičius yra nedidelis, ypač verslo sektoriuje. Privačiame sektoriuje 9 iš 10 atsakingų e, darbuotojų, vadovų, direktorių yra vyrai. Tik 3 procentai Europos e, didžiausių įmonių į valdybos vadovą yra paskiria moteris komisija e, kaupia, renka ir skelbia duomenis, kurių pagrindų galima lyginti situaciją, bei taip pat skatina e, keitimasi patirtimi Europoje. E, veikia komisijos 2008 birželio mėnesį įsteigtas tinklas skirtas paremti atsakingus postus užimančias moteris. Taip pat e, moteris skatinamos apliku, aplikuoti į atsakingus postus. Uh, Komisija su pasitenkinimu pažymi, kad nemažai valstybių narių e, vykdo iniciatyvas šioje srityje, pavyzdžiui, informacijos klaida privačiame sektoriuje, specialūs mokymai moteriams, nori išsiver... moteriams kurios nori išsiveršti iš užburto rato šioje srityje. Taip pat pripažinimo sistemos kūrimas, e, kuri apima moteris pripažįstančias e, vyrų ir moterų darbuotojų lygybę. Mus ypač domina Norvegijos modelis, tačiau valst, konkrečios valstybės narės pačios sprendžia, kokia sistema joms primtiniausia. Sutarties 141 straipsnėje numatyta galimybė valstybėms narėms imtis pozityvių priemonių. Tačiau yra Teisingumo teismo precedentų teisė, atitinkamas sprendimas ir pagal tą sprendimą priemonių šioje srityje negalima imtis automatiškai. Priemonės reikia dėkti konkrečių individualių atvejų. Komisija rengia naują strategiją dėl vyrų ir moterų lygybės. Ta strategija apims detalę situacijos analizę bei e, priemonės įgyvendintas nuo 2006 iki 2010. Komisija turėtų siekti ir, ir skatinti moteris m, užimti atsakingus postus. Tai komisija taip pat rengia atitinkamą dokumentą dėl augimo ir užimtumo po 2010. -ųjų ir toje naujoje strategijoje vyrų ir moterų lygybė bus vienas svarbiausių punktų. Noriu akcentuoti, kad kalbame ne tik apie politinį demokratijos principą, etišką požiūrį. Vyrų ir moterų lygybė yra esminis ekonomikos klausimas. Jeigu mūsų visuomenė nesugebės pasinaudoti talentais, kurie yra šalia, tuomet jie neužsitikrins sėkmingos savo vystimos ateityje. Taigi, ponios ir ponai, turime vienareikšmiai pareikšti, kad moterų skatinimas uh, užimti aukštus atsakingus postus yra vienas svarbiausių mūsų prioritetų. Το πολύ κύριε Επίτροπε, άλλη μια φορά για τη δέσμευσή σας υπέρ της προώθησης των γυναικών. Kracijų papildomas klausimas. Ačiū komisariu už jūsų atsakymą. Noriu pasakyti, kad mano klausimas buvo konkretesnis. Noriu paklausti, ar bus peržiūrėti Lisabonos strategijos tikslai ir gairės, ar komisija siūlys konkrečių priemonių tam, kad būtų pakeista dabartinė neprimtina situacija susijusi su moterų atstovavimu aukščiausiose e, ekonominių struktūrų administracinėse pozicijose. Ir e, kaip dabar turėtume e, suprasti artimiausius komisijos veiksmus, kokie kryptimi jūs eisite, komisarė, prašau. Ačiū už šį papildomą klausimą. Aš pakankamai aiškiai išsakiau savo nuomonę, tačiau galbūt, e, tačiau manau, kad reikia tapti mums dar konkretesniais. Komisija mano, kad lyčių lygybė yra labai svarbi konkurencingumo didinimo e, sudėtinė dalis, ne, nekalbant jau apie moralinę klausimo pusę. Taigi, e, tokia komisijos pozicija atsispindės mūsų artimiausiose rengiamuose strategijose ir mūsų siūlomose dokumentuose mes siūlysime konkrečias priemonės, kurios padėtų pasiekti šių užsibrėžtų tikslų. Tačiau vis tik tai mes turime veikti vadovaujamėsi Europos bendryjų sutarties nuostatomis, tačiau turime pilnai jomis pasinaudoti. Pans Leichtfried dabar. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Tikrai jūsų žodžiai skambėjo įtikinamai, tačiau dirbant politinį darbą reikia atitinkamai savo mintis perkelti ir į tikrovę. O situacija tikrovė yra tokia, kad komisijoje didžioji dalis narių vis tik tai yra vyrai ir pagrindinės pozicijas užima vyrai. Ar iš tikrųjų negalėtų komisija pati parodyti pavyzdžio tam, kad e, būtų galima po to imtis e, autoritetingesnių ir e, veiksmų? Komisarų žodis. Ačiū. Aš Manau, kad yra svarbu pažymėti, jog šioje komisijoje dirba daugiausiai moterų komisarių per visą komisijos gyvavimo istoriją. Ir turiu pasakyti, kad mano kolegės iš tikrųjų užima vienus iš svarbiausių postų ir niekas negalėtų tuo abejoti. Norėčiau paminėti, pavyzdžiui, Dalę Grybauskaitę arba e, Graikijos komisarė. Iš tikrųjų, jų užmamos pareigos buvo ir yra labai svarbios, taigi komisija šioje srityje rodo pavyzdį, tačiau sprendimas dėl komisarų kandidatūrų yra valstybių narių kompetencijos srityje ir jeigu valstybės narės nepasiūlo moterų kandidačių, tai atitinkamai ir turime tokią komisijos sudėti. Kalbant apie valstybės narės, jūs žinote, kad komisija ketina gerinti situaciją ir mes esame dar pakankamai toli e, nutolę nuo e, proporcingo vienodo vyrų ir moterų atstovavimo. Simo Kalas, mano kolegos komisaro dėka skaičiai, jeigu mes juos lygintume ankstesnį ir dabartinį, iš tikrųjų jau e, parodo, kad yra pasiekta nemažai pažangos. Tačiau jūs esate teisus, mes dar esame labai toli nutolę nuo patenkinamos padėties. Ačiū labai, ponė Maginis. Question, yes? Thank you. Um, I'm just struck by this. Ačiū. E, kiekvienais metais mes apie tai kalbame Ir mm, man atrodo, kad reikia, kad pasikeistų politika, kad pradėtų dalyvauti daugiau moterų tiek komisijos, tiek tarybos, tiek parlamento darbe. Tačiau netrodo, kad moteris tai nori daryti. Tai, kaip mes, kaip parlamentas dirba, yra netinkamas grafikas šeimoms su vaikais. Aš pasirinkau šią karjerą, bet žinau žmonių, kurie geriau lieka namuose. Taigi reikia realistiškai kalbėti apie tai, kas yra praktiško, kas ne. Ačiū. Ačiū. Pan komisar. Komisarė. Ve svém úvodu jsem upozornil na to, že existuje. Savo žanginėme pasisakymė atkreipiau dėmesį į tai, kad yra patenkame į įvairias situacijas. Tačiau kiekvienas svarbiausius sprendimus turi prisimti pats. Aišku, yra svarbu, kad tam tikros institucijos ir politinės struktūros e, žmonėms suteiktų daugiau, didesnę e, apsisprendimo ir pasirinkimo laisvę. Be kita ko, aš manau, kad e, mes iš tikrųjų turime dėti visas įmanomas pastangas siekiant užtikrinti e, lyčių lygybę. Dabartinė situacija iš tikrųjų galimybė rinktis vyrams ir moteriams nėra vienoda. Deja, vis dar uh, e, moteriams siūlomos uh, blogesnės, mažiau atsakingos darbo vietos ir tai dar kartą parodo, kad jos nepakankamai užima aukštų politinių arba ekonominių pareigų. Ačiū labai, ponia komisarė. Dabar Jackie Enin klausimas. Šį klausimą turime nukelti, nes klausimo autorės atvyko dar į salę, taip pat kaip ir Cecilija Vikstrom. Norėčiau padėkoti komisarui Špidlai už tai, kad rado laiko atsakyti į parlamentarų užduotus klausimus. Ir jau matau, kad atvyko pas mus komisaras Orbanas. Ir prašau dabar jį užimti savo vietą. A přejdeme, přejdeme na další otázku. Tuto otázku... Ir periname prie kito klausimo. Pono Poselto klausimo. Aš matau jį plenarnių posėdžių salėje, sako pirmininkas. Klausimas apie kalbų mokymasi pasienio regionuose. President, ladies and gentlemen. Pone pirmininkė, ponios ir ponai kalbėsiu savo gimtają kalbą, nes esu komisijos narys atsakingas už daugia kalbystę. Conformitate cu articolul 149 din tratatul. Pagal sutarties 149 straipsnį. Švietimo institucijos už švietimo institucijas išimtinai atsakomybė suteikiama valstybėms narėms. Ir kaip minėta mano cituojamame straipsnyje, ES prisideda prie kokybiško švietimo užtikrinimo, skatindame valstybės narės bei reikalui esant paremdama jų veiksmus šioje srityje. Kita vertus, Komisija mano, jog valstybių narių mokyklose e, dėstomos kalbos, jų pasiūla turėtų, at, turėtų atspindėti e, ir regione gyvenančias mažumas. Tai buvo akcentuota 2008 m. rugsėjo mėnesio komunikate pavadinimu daugia kalbystė ir privalumai Europai. Jame minima tai, kad mes turime toliau stengtis ir siekti e, padidinti mokyklose dėstomų kalbų skaičių ypač kalbant apie galimybę mokytis antrąją užsienio kalbą. Reikėtų daugiau dėmesio skirti vietos e, aplinkybėms, tos vietovės, kurioje yra mokyklos situacijai. Taigi, kalbant apie kalbas, kurios yra dėstomos mokyklose, Europos komisija siūlo e, švietimo už švietimą atsakingoms institucijoms ir mokykloms bendradarbiauti ir remtis tam tikromis programomis, pavyzdžiui, komenijos programa, taip pat kurti partnerystės vietos lygmenių bei uh, broliauti su panašiomis institucijomis kitoje šalyje. ES švietimo ir mokymo programos palaiko visų kalbų mokymasi ir visų kalbų dėstymą, kuriomis kalbama ES valstybėse narise, įskaitant ir mažumų kalbas. Taip pat skatinamas jaunimo mobilumas, e, taip pat ir galimybės vykti į kitas šalis ir mokytis užsienio kalbų. Europos teritorinio bendradarbiavimo programa, tarp valstybinės programos taip pat e, gali būti panaudotos norint paremti veiklą skirtą mokyti jaunimą, užtikrinti jų socialinę, jo socialinę įtraukti, ypač kalbų mokymesi. Ypač norėčiau paminėti vieną iš tokių programų, kurioje dalyvauja Prancūzija ir Didžioji Britanija. Jis skirta laikotarpiu 2007-2013. Tos programos tikslas - sukurti tarp valstybinį pasienio mokyklų tinklą, kuriuose būtų galimybė mokytis kalbų, bei būtų teikiama informacija, e, būtų dėstoma informacija apie situaciją pasienyje. Numatyta skirti 2,2 milijardus eurų šiai programai ir jį bus vykdoma abipus uh, Lamanšo sąsiaurio. Dar viena programa vykdoma kitoje Europos dalyje ir ji egzistuoja kelių tarp valstybinių programų pavidalu, ir pasienio programų pavydalu. Austrija, Čekijos Respublika, Čeki, Austrija, Vengrija, Austrija, Čekija. Šių programų tikslas parengti, mokyti jaunimą gyvenantį vidurio Europoje, suteikiant išsilavinimą, informaciją ir sudarant galimybę jaunimui išmokti kalbų bei sukaupti informacijos. Šio projekto vertė 791 tūkstantis eurų. Mes Möchte jetzt der Herr Postelt fragen, ob er eine zusätzliche Frage hat? Ponas Posteltas turėtų papildomą klausimą. Prašau. Ačiū pirmininkė. Jūs esate puikus daugiakalbystės pavyzdys. Aš norėčiau paklausti komisaro. Ar tas projektas, kurį jis paminėjo tarp Austrijos ir Vengrijos bei Austrijos ir Čekijos bei e, Slovakijos, ar jis neįsivaizduotų tokio paties projekto tarp Vengrijos ir Slovakijos. Iš tikrųjų, politinė prasme toks projektas būtų labai naudingas. Antras pastebėjimas. Aš manau, kad iš tikrųjų pasienio regionuose reiktų išmokti daugiau E, kaimynų kalbų, pavyzdžiui, e, Bavarijos mokyklose turėtų būti mokoma čekų kalba, tačiau ties mokymas turėtų vykti ne tik mokyklose, bet ir vaikų darželiuose ir taip pat suaugusiųjų švietimas, mokymasis visą gyvenimą čia neturėtų būti pamirštas, kad ir vyresnės kartos atstovams būtų steikima galimybė išmokti kaimynų kalbą pasienio regionuose. Pirmininkas, ačiū už papildomą klausimą. Žodis komisarui atsakyti mulțumesc pentru întrebările suplimentare. în ceea ce privește Labai ačiū už papildomą klausimą. Dėl pirmo klausimo. Tai taip, mes be abejo galim įsivaizduoti, kad galėtų būti įgyvendinamas projektas tarp Vengrijos ir Slovakijos, jeigu tik tai toks projektas būtų įteiktas kom, Europos komisijai, tai mes be abejo pasirengę jį e, ištirti, tam, kad būtų galima šiaip jau rasti finansavimo, e, finansavimo kelių, kurie būtų priima, priimtini abiem šalim. Dėl antros klausimo dalies norėčiau pabrėžti štai ką. Rugsėjai mes ėmėmės iniciatyvos. Iniciatyvos dėl ankstyvo užsienio kalbų mokymosi Toji iniciatyva e, bus įgyvendinama keliarius metus ir pirmieji e, rezultatai jau e, buvo teigiami. Be to, šios iniciatyvos dalis yra kampanija vykstanti valstybėse narėse. Per tą kampaniją vaikų, kurių amžius nuo dviejų iki šešerių metų, tėvai skatinami mokyti vaikus, tai yra skatinti vaikus mokytis užsienio kalbų. Dėl antros sakinio dalies E, e, klausimo dalies dėl mokymosi visą gyvenimą, tai turiu pasakyti, kad mes skatinam tokią politiką. Antai jau įgyvendinama nemažai projektų, kurių tikslas e, yra užsienio kalbų mokymasis, kartu tokių tarpkultūrinių įgūdžių, savybių įgyjimas ypač tai, tai yra, turiu galvoje, tokios savybės skatinamos taip pat tarp mokinių, kurie mokosi profesinėse mokyklose, taip pat tarp tokiuose gyventojų grupėse, kur, kur, kur žmonės neturi darbo, kur e, jie yra e, senyvo amžiaus ir panašiai. E, tam pasirinktas tam tikras ir finansavimas ir visa tai atsispindi taip pat komisijos 2008-aisiais priimtoje strategijoje. Mes pageidavom, kad visi Europos piliečiai, nebūtinai jauni žmonės, kad jie turėtų ir lėšų, ir galimybių mokytis mažiausia dviejų kalbų, užsienio kalbų. Labai ačiū, ponas Semka. Norėčiau padėkoti komisijos nariui už labai įdomią informaciją, kurią išgirdom. Tačiau atsakydamas į klausimą, komisijos narys e, apsistojo ties mokyklų klausimų. Kita vertus, pasienio miestuose, regionuose yra taip pat ir klubų. Yra universitetų. Pavyzdžiui, pavyzdžiui, toks universitetas yra Vokietijos Lenkijos pasienyje. Todėl komisarė, tos lėšos, kurias jūs paminėjot, ar tas lėšas būtų galima numatyti e, pasienio regionuose ES esantiems universitetams? Labai ačiū, komisijos narys. Atsakysiu dėl jūsų klausimo dėl universitetų. jeigu universitetai galėtų pateikti tokius projektus, kuriais būtų numatomas e, visą gyvenimą trunkantis mokymas, tai yra laikotarpiu, tai yra nuo 2007 iki 2013 metų, tai tada komisija be abejo galėtų skirti finansavimą tokiems projektams. Antai jau nemažai projektų finansuojami iš Europos komisijos E, ir juose dalyvauja partnerystės pagrindų nemažai ES universitetų. Tad į tą jūsų klausimą galėčiau atsakyti teigiamai. Tačiau šiuo atveju labai svarbu yra įvairių, įvairių atstovų pateiktų projektų kokybė. Ačiū, ponas Rybikas. Ačiū, pirmininkė. Mano klausimas būtų apie Erasmus programas skirtas studentams, taip pat yra įvairios programos jauniesiems verslininkams, žurnalistams. Ar nemanote, kad būtų galima pasinaudoti Erasmus programomis tam, kad e, pagerintume bendravimo situaciją pasienio, pasienio regionuose e, teikiančioms programoms atitinkamą prioritetą? Ačiū labai, žodis komisarui. Categoric da. E, ceea ce a început și mă refer la. Iš tikrųjų taip ir e, jau yra imamasi atitinkamų veiksmų. Erasmus programa prasidėjo prieš maždaug 20 metų ir e, daug kas nebuvo labai teigiamos nuomonės apie šią programą ES, tačiau dabar tai yra viena iš sėkmingiausiai vykdomų programų. lankydamasis ne tik valstybių narių sostinėse, tačiau taip pat ir atskiruose ES ar regionuose, aš visą laiką girdėdavau teigiamų atsiliepimų apie šią programą ir matydavau jos teigiamą įtaką. Šiuo buvo minėti universitetai e, Lenkijoje ir Vokietijoje, jų problemos aš prisimenu, kuomet lankiausi Varšuvos universitete pats galėjau tenai matyti nemažą skaičių studentų iš Vokietijos, kurie studijavo pagal Erasmus programą Lenkijoje. Ir jie galėjo semtis žinių Lenkijoje apie Lenkų kalbą, apie Lenkų, Lenkijos kultūrą. Mes tai vadiname tarpkultūrinėmis žiniomis ir tai dar vienas įrodymas, kokia ši programa yra veiksminga. Dar noriu Jums priminti, kad komisijos pirmininkas ponas Baroso yra minėjęs per būsimąją būsimojo laikotarpiu ir toliau skatinti atitinkamas iniciatyvas, kurios skatintų jaunų žmonių mobilumą, siekiant, e, kad jie įgautų tų būtinų žinių. Pirmininkas, ačiū komisaru Orbanui už laiką ir atsakymą išduotus klausimus. Dabar norėčiau e, paprašyti užimti savo vietą komisarą Kalasą. A máme zde další otázku, tu pokládá pan Nikolaos Chauntis. Kitas klausimas yra pateiktas pono Nikolas Huntis. Ir tema - komisijos neveiklumas tyriant bendrovės Siemens skandalą. Komisaro žodis suteikiamas. Ačiū pirmininkė, garbus parlamento nariai, komisija. Komisija iš tikrųjų kreipia daug dėmesio į visus korupcijos atvejus visoje Europoje, tačiau aišku, turiu pasakyti, kad kalbant apie Siemens skandalą ir susijusius atvejus, nes tokių yra nemažai ir kuriuose. Tačiau tų, tų atvejų, kur, kur, kur, yra tiesiogiai, kur yra tiesiogiai susijęs su ES lėšomis, nėra daug. Dabar Olaf išnagrinėti ir 2003 paskutinėme ketvirtyje užbaigti atvejai. E, dabar Olaf yra e, stebimi atidžiai Vokietijoje. Antrasis Olaf, antroji Olaf byla susijusi su Europos investicijų banko finansuojamais projektais yra dabar nagrinėjami. Trečia, dar vienas dar viena byla susijusi su iš Europos investicijų banko finansuojamais projektais ir kuriuose yra viešųjų pirkimų procedūros, yra dabar nagrinėjamos siekiant išsiaiškinti, ar yra įtarimų dėl galimo sunkčiavimo, ar, ar, ar nebuvo pakengta ES interesams. Ir remdamasis išvadomis, Olaf nuspręs, ar reikėtų pradėti baudžiamasias bylas. Ketvirt Tasis atvejs e, Ispanijos aukščiausias teismas 2008 lapkričio 4 paskelbė nuosprendį e, dėl bylos, su kuria buvo susijusi Siemens. 10-mečio e, viduryje tas atvejs buvo nagrinėjamas nacionalinių institucijų. Taip pat UKLAF atidžiai stebėjo tolesnius procesus, dabar OLAF juos stebi. Teismo nutartis apkaltino sukčiavimo keturis atvejus ir juos nuteisė kalėjimo bausme. Tačiau taip pat norėtų būti pažymėta, kad šiuo atveju Madrido kriminalinėme teisme buvo išteisinta Siemens 2006 metais, taigi bendras vaizdas kaip ir su panašiomis bylomis. Aišku, Olaf nėra e, teisės saugos institucija, jis bendradarbiauja su valstybėmis narėmis, valstybės narės turi informuoti Olafą, o Olafas labai atidžiai seka vis, visus atvejus, visas bylas, kur vienai par kitaip e, reikia kalbėti apie ES lėšas. Taigi, toks yra bendras vaizdas, o Olafas taip pat dalyvauja, e, aktyviai dalyvauja tarptautinėme bendradarbiavime, bendradarbiavime bendradarbiauja su kitomis tarptautinėmis institucijomis, kurios užseima kova su mm, netinkamu pinigų panaudojimu pinigų, kurie yra skirti humanitariniai pagalbai ir kitiems projektams. Taigi, kalbant apie konkrečius elementus, bylos elementus, jeigu jums dar būtų įdomu daugiau sužinoti komisiją. E, komisija jūs skatina perduoti juos tiesiai Olafui, kuris detaliau informuos pagal savo įgaliojimus. Ačiū. You, Ačiū komisarė, dabar ponui Hauntis žodis. Kyrie Pitropė. Ačiū pirmininkė. Pane komisarė, Graikijoje šis skandalas vertinamas taip kaip e, didžiausias skandalas per visą pokorio istoriją Graikijoje. Iš tikrųjų, Vokietijos konstitucinis teismas taip pat yra prieimęs nutarimą, kuriame teigiama, kad buvęs Siemens direktorius e, Helas negali būti išduotas Graikijai iš Vokietijos. O tai yra dar vienas patvirtinimas, kaip rimtai yra vertinamas šis skandalas Graikijoje, nes valstybės veikėjams tenai buvo mokami kyšiai tam, kad uh, uh, jie uh, teiktų Siemens bendroviai neribotą skaičių valstybinių užsakymų, kurie buvo apmokami nelegaliais pinigais. Dabar iš jūsų gauname tokią atsakymą. Mes čia iš tikrųjų negauname jokių konkrečių atsakymų, o jų mes pagėdaujame. Ir ponė komisarė, jūs esate įpareigotas ginti mokesčių mokėtojų lėšas. Taigi kokių veiksmų imsis komisija tam, kad e, tokie žmonės, kurie paminė bendrijos įstatymus dėl viešųjų pirkimų, būtų patraukti baudžiamon atsakomybėn. Taip iš tikrųjų, mes, aš esu atsakingas už biudžeto klausimus ir greitų laikų atvyksiu į parlamento biudžeto kontrolės komitetą ir paaiškinsiu, kokiu veiksmu mes ėmėmės siekdami apsaugoti tinkamą europinių lėšų panaudojimą. Ši tema iš tikrųjų yra labai plati. Ir jeigu turite papildomų faktų, papildomos informacijos apie tai, e, kad buvo neteisingai naudojami pinigai, lėšos pagal bendro finansavimo projektus, tai mes tikrai būtume dėkingi, jeigu galėtume gauti šią informaciją ir ją išnagrinėsime labai atidžiai, tačiau kalbant apie galimą atskirų asmenų perdavimą iš vienos valstybės į kitą, tai yra jau tų valstybių klausimas. Ir nei aš, nei Olafo e, atsakingi pareigūnai negalime čia nieko pakeisti. Ačiū. Thank you. Now we can move forward to our next question. Ačiū. Periname prie kito klausimo, kurį uždavė ponas Mitčelas apie kontrabandą cigaretėmis. Ačiū, ponė pirmininkė, už šį klausimą, kuriuo vėlgi atkreipiamas dėmesys į sudėt, šį sudėtingą klausimą, problemą, dėl kurios nukenčia valstybių narių biudžetai. Ir būtent šiuo klausimu šioje srityje valstybės narės įmasi veiksmų, bet jų bendradarbiavimas yra būtinas. Ir čia Olafo tarnyba yra labai aktyvi ir vaidina svarbu vaidmenį, kovojant su tarptautinė cigarečių kontrabanda. Olafas turi konkrečią strategiją šiuo klausimu. Norėčiau pasakyti, kad OLAF tarnyba padeda teisės saugos institucijoms visoje Europos Sąjungoje, sprendžiant tokius atvejus, tokias bylas ir rengia Europos masto operacijas. Pavyzdžiui, 2007 metų Diabolo operacija buvo skirta kovai su kontrabanda iš Kinijos. 2008 buvo operacija Budan e, skirta, taip pat tai buvo, dar buvo di, post diabolo vienas ir post diabolo du operacijos, jos buvo e, vykdytos 2009 m. rugsėjo mėnesį. Šiuose operacijose dalyvavo partneriai, in, jie informuojami apie atsirandančias naujas grėsmės. Ir tai, sakyčiau, tarptautinio bendradarbiavimo sritis O Olafo tarnybos darbas atskleidžia, iliustruoja, kad tokį bendradarbiavimą reikėtų stiprinti. Noriu taip pat pasakyti, kad per komisijos e, penkių metų darbo laiką buvo svarbus keletas svarbių dalykų. Buvo sudarytas sutartis E, su Philip Morris ir Japan Tobacco korporacijomis. Philip Morris įmonė pripažino, kad ji ne iki galo sėkmingai kovojo su cigarečių kontrabanda ir todėl ji, jie teko sumokėti nemažą sumą į es biudžetą. Mes Jie, jie pripažino taip pat, kad, aišku, cigarečių kontrabanda jiems nieko gero netneša. O sutartis su Japan Tobacco korporacija, jos signatarėmis tapo visos valstybės narės. Mes rengiamės tęsti bendradarbiavimą šioje sudėtingoje srityje. O sudarius tas dvi stambes sutartis situacija šiek tiek pasikeitė. tas atvejis, kurį mini gerbiamas narys. Tai yra, jis kalba apie galimybę patraukti į teismą trečiųjų šalių piliečius. Tai yra tikrai įdomus atvejis ir čia galime kalbėti apie tarptautinių mastų vykdomus tyrimus, įvairių bylų tyrimus. Dažnai tokie tyrimai vykdomi remiantis Olafo darbu ir vykdomas e, ne ES piliečių persekiojimas trečioje, trečiose šalyse. Iš esmės čia jau kalbame apie pas, pasaulinį bendradarbiavimą. Mes bendradarbiaujame su e, partneriais Kinijoje, kitose vietose ir norime toliau stiprinti šį bendradarbiavimą ir kovoti su cigarečių kontrabandą. Ponas Mitchell, ačiū. Nekalbant apie tai, kad e, nukenčia darbo vietos legaliai veikiančiose įmonėse, kaip taip gali būti, kodėl daugybė pacientų daugybė žmonių patenkančių į Airijos ligoninės patenka dėl rūkimo. Kodėl nekalbama apie tos, apie surūkimų susijusių susirgymų gydimo kaštus? Juk iš esmės kalbame apie beveik 10 milijardų eurų įplaukų iš neteisėtos prekybos cigaretėmis. Ir 97 procentai tų lėšų yra mm, nekonfiskuojamos. Ar Europos komisija neturėtų sustiprinti pakrančių apsaugos tarnybos, kad ši problema būtų išspręsta? Um, I... Ačiū. Neseniai lankiausi šalyje už ES ribų, kur nedraudžiama rūkyti ir pastebėjau, koks didelis skirtumas ES, kai, kai nereikia kvepuoti cigarečių dūmais viešose vietose bent jau. Na, taigi manau, kad tai yra pats svarbiausias žingsnis siekiant išvengti visų sveikatos problemų. Kalbant apie kovą su cigarečių kontrabanda ir pasiremiant visų mūsų teisėsaugos institucijų pagalbą, na tai aišku yra labai svarbus prioritetas, tačiau vėlgi, kad pagautume E, kontrabandinės cigaretės, jas sulaikytume, aišku, turime pasikliauti valstybių narių pasienio pareigūnais. Aš pats e, asmeniškai lankiausi uoste, kuriame įdėkta labai pažangi įranga skirta aptikti nelegalių cigarečių siuntoms. Taigi, aišku, viskas priklauso nuo valstybių narių. Mes galime tik palengvinti e, procesą, teikti žvalgybinę informaciją, taip pat suteikti ypatingų galimybių, kad padėtume valstybėms narėms padaryti. Aišku, mes darome viską, ką galime, tačiau kad sustabdytume ir aptiktume, ir aptiktume, aptiktume cigarečių siuntas, tai turime pasikliauti valstybėmis narėmis. Ačiū. Ponas Riubik. Ačiū pirmininkė. Pone komisarė, kalbant apie cigarečių kontrabandą, galima pastebėti tokias tris sritis, tai yra finansės rautai, prekių srautai ir atinkami dokumentų srautai. Ar galėtumėte įsivaizduoti, kad bent jau e, tuos finansų srautus, kurie daugmaž gali būti kontroliuojami, galima būtų apmokestinti tam, kad uh, mokestinė našta didesnė tektų ne pačioms cigaretėms arba jų dokumentams, o būtent finansinėms transakcijoms. Ir, pavyzdžiui, Šveicarija apie tai galvoja ir manau, kad yra nemažai naudos iš to gaus komisaras. Ačiū. Mokočiais klausimas yra labai svarbus mokestinėms institucijoms Europoje, kur galioja pakankamai didelis akcizo mokestis tabako gaminiams. Tačiau, kiek aš pat žinau, rengiant, e, iš savo patirties rengiant tinkamus susitarimus su Philip Morris ir Japan Tobacco, tai e, stambiausi cigarečių gamintojai iš tikrųjų pakankamai bendradarbiauja šios rytie. Nežinau, kokia yra situacija Šveicarijoje. Neturime e, informacijos apie tai, kad Šveicarija mm, kaip nors keltų kokiu nors problemu e, Europos veiksmams e, siekiant kovoti su nelegale prekyba cigaretėmis. Jeigu mes turėtume kokios nors informacijos, tai susisiektume su kompetitingomis Šveicarijos žinybomis. Pirmininkas, ačiū komisarui. Dar buvo vienas klausimas jums skirtas, tačiau pono Hans Peter Martin nėra salė, todėl šio klausimo nesvarstysime. Ačiū už jūsų laiką ir už atsakymus. O dabar paprašyčiau pona Šefčiovič užimti savo vietą. Vítejte, pane komisaři. Máme zde na vás. Sveiki. Atvykę į parlamento posėdžių salę. Komisarė, jums užduota nemažai klausimų. Pirmąjį pateikė Marija Badėjai Kučet apie švietimą naujoje Europos politikos strategijoje. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, ponės ir ponai, dėkoju už man patiktą klausimą, nes jis tikrai aktualus šiomis dienomis. Norėčiau akcentuoti, jog Lisabonijos e, augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos kontekste komisija jau keletą metų vykdo Europos švi... aukštojo e, mokslo sistemos reformą. Dėmesys yra sutelktas į dėstymo programų sudarimą dėstymo programos e, rengiamos atsižvelgiant į Bolonijos procesą, kurio tikslas yra sukurti derinime Europos lygmenių iki 2010 metų. Iki 2010 metų sukurti Europos aukštojo mokslo erdvę. Ir šį procesą visapusiškai palaikome. Uh, nes tai yra aukštojo mokslo e, sistemos modernizavimas. Norėčiau pakalbėti apie susijusias iniciatyvas, kurios buvo vykdomos pastaraisiais metais. Ir norėčiau paminėti, pavyzdžiui, žinių trikampio skatinimą Europos institucijų, technologijų instituto kūrimą, taip pat e, išsilavinimo ir mokymų E, pažymėjimų pripažinimą, visą gyvenimą trunkančio mokslo skatinimą, diplomų priedų programą. Vienas iš mūsų tikslų užtikrinti, kad Europos švietimo sistemos būtų skaidresnės ir ir čia atliekamas atitinkamas darbas. Komisija taip pat pripažįsta, kokie, kokį svarbų vaidmenį vaidina šiandienos ir rytojaus darbo jėgos rinka ir su kokiais iššūkiais susiduria čia ypač jaunoji karta. Ir todėl yra vykdoma naujų įgūdžių naujoms darbo, viet, naujoms darbo vietoms iniciatyva. Taip pat keičiamasi patirtimi, dalyjamasi mintimis įvairiose universitetuose ir verslo įmonėse. Europos aukštojo mokslo srityje, e, toje aukštojo mokslo erdvėje dalyvaujančios valstybės suturė jos dirba konsensuso pagrindu, tačiau tas projektas nesibaigs 2010-aisiais. Jis bus tęsiamas bent jau iki 2020-ųjų iš komisijos požiūrio taško Bolonijos procesas atinančiais metais turėtų sutelkti dėmesį į tai, kaip toliau skatinti mobilumą aukštajame moksle, užtikrinti lygias galimybės visiems siekti aukštojo mokslo ir taip pat užtikrinti Europos aukštojo lavinimo institucijų bendradarbiavimą. Ačiū. Adam Badija. Ačiū. E, ponė komisijos nary. Ačiū, ponė pirmininkė, labai ačiū komisarė. Šiandien aš turiu malonumą antrą kartą pateikti klausimą. Suprantama, mes sutinkam vertindami Bolonijos procesą dėl jo svarbiausių dalykų. Bet mano klausimas buvo toks daugiau susijęs su e, artimiausia ateitimi. Šios ekonominės krizės sąlygomis nemažai yra tokių pramonės įmonių, kuriuose nenumatomas naujų darbo vietų kūrimas tačiau vis dėlto naujų darbo vietų reikia ir kokybiškų darbo vietų reikia. Tad klausimas būtų toks, ar tokiomis naujomis sąlygomis, tokios būtent naujos e, ekonomikos sąlygomis, kaip, kaip būtent siekiai kurti darbo vietas atsispindės e, universitetų profesinio lavinimo programuose. Ypač dabar, kai mes pradedam Kopenhagos procesą dėl profesinio mokymo. Gal galėtumėt pakomentuoti labiau šį klausimą. Labai ačiū. Taip, jūs nurodėt labai svarbę problemą. Mes jau šį rytą aptarinėjom, o dabar 27 milijonai yra žmonių, kurie turi tokius svarbiausius mokymosi pagrindus. Tad 2000 20 metais suprantama nebebus jau toks pats skaičius darbo vietų žmonėms, kurie neturi ilgesnio, didesnio įsilavinimo negu tik tai pagrindinį. Todėl suprantama laikas dabar atnaujinti, modernizuoti švietimo ir mokymo sistemą. Mes turėtume pirmiausia analizuoti uh, vertinti, kokių naujų įgūdžių reikės, ko, ko reikės tam, kad ypač jaunimą, ypač viduriniosios kartos žmonės būtų galima parengti ateities darbams. Todėl mes be abejo ir toliau skirsim dėmesį moksliniam tyrimui, moksl... švietimui ir mokymui iki 2020 metų ir vadinamam ab, ab, ab, abipusiam mokymui. Tai yra, mes tikrai pageidaujam, kad čia būtų bendradarbiaujama tarp e, švietimo mokymo institucijų, tarp šių ir verslo įmonių, tam, kad būtų galima atsakyti į ateities darbo vietų iššūkius kad žmonės turėtų reikiamų įgūdžių, tai yra, kai jau su, iki, įgautų įgūdžių iki 2020 metų. Labai ačiū, ponas Mitchell norėtų paklausti. Ačiū, ponė pirmininkė, ir ačiū komisijos nariui už atsakymą. Suprantama, mokymas ir švietimas yra valstybių narių prerogatyva, tačiau komisija galėtų geriau koordinuoti. O čia aš turiu galvoje aparteidą savotišką švietimo mokymo sistemoje. Visuose mūsų visuomenės tam tikrose ištisuose sektoriuose e, ne visi žmonės prieina prie mokymo, antai Dublinė. E Antai 75 e, procentai, sakykime, kalėjimo e, gyventojų ne, neturi prieimo prie e, mokymo sistemų. Aš įsivaizduoju, kad panašus reiškinys yra visoje Europoje. Ar jūs iš tikrųjų galit kesti tokį aparteidą ir ar nereikėtų vis dėlto atverti švietimo ir mokymo sistemų, padaryti jas prieinamesnės visiems? Atsakymas. Jūs labai aiškiai pasakėt, kad yra skirtumas tarp darbo vietų ir kompetencijų, įgūdžių. Tačiau iš tikrųjų komisija dės pastangas tam, kad e, tikrai kuo daugiau gyventojų įgytų kuo geresnį įsilavinimą Iš tikrųjų labai svarbu kelti išsilavinimo lygį, kartu prieinant išsilavinimo mokymo sistemas, padaryti jas prieinamesnes. Ir tokiu būdu tik, tai, tik taip mes galėsim išlaikyti Europos ekonomikos pranašumą ir aukštus e, užimtumo ir kitus standartus Europoje. Tad tiek komisija, tiek valstybės narės turi glaudžiai dirbti kartu siekdamos šitų, tiks, siekdamos šitų tikslų. Kartu reikėtų sudaryti sąlygas moksleiviams, studentams, kurių socialinė, socialinis pagrindas nepalankus, sudaryti pagrindą jiems siekti universitetinio įsilavinimo. Ačiū, ponė Tikau. Prezident. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos nariai. Šešias... Šiandien 19 procentų jaunųjų europiečių nustoja vaikščioti į mokyklas. Europa negalės tolygiai vystytis, jei neinvestuos į švietimą ir mokslinius tyrimus. Iki šiol tik penkios valstybės narės invest, yra investavę daugiau nei 2 procentus savo BVP į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Dėl krizės. E, biudžeto, ES biudžeto dalis numatyta moksliniams tyrimams ir švietimui yra mažinama ir atnečiais metais ji bus dažin, mažinama dar labiau. Kad Europa išliktų lyderį, lyderė, mes turime paremti švietimą ir mokslinius tyrimus kokių priemonių komisija gali imtis, kad užtikrintų, jog, būtų, jog e, švietimo sritį ir mokslinius tyrimus atmenčiais metais būtų pritrauktos reikalingos investicijos. Jūs esate visiškai teisi. Labai daug vaikų nelanko mokyklos. Mes esame išsikėlę tikslą. E, 10 procentų tikslą, kurio norime pasiekti iki 2010 metų. Bet jau dabar aišku, kad tai mums nepavyks. Nes šiuo metu maždaug 15 procentų mokinių mm, nevaikšto į mokyklą ir tai atsilieps e, kokybiškų švietimo sistemų kūrimui visoje Europoje. Jūs teisingai pastebėjote ir išanalizavote dabartinę padėtį, tai yra, kad šalių vyriausybė susiduria su sunkumais ir e, sun, joms sunku finansuoti paskatų paketą, e, sunku užtikrinti tinkamą e, nacionalinio biudžeto situaciją. Kokie prioritetai turėtų būti svarbiausi, ką reikėtų akcentuoti? Uh, Tikriausiai pastebėjote, kad komisija savo ruoštų visada labai garsiai kalba ir akcentuoja būtinybę išlaikyti tinkamą finansavimą moksliniams tyrimams, inovacijoms, švietimo sektoriui, nes mes manome, jog būtent taip mums pavyks išlaikyti savo konkurencinį pranašumą ir jį toliau didinti. Būtent taip mes pasiruošime ateičiai. Taip renksime ateities tyrėjus ir darbuotojus, kurie dirbs konkurencingose informacijos technologijų srityse. Taigi, jūs turėt, turėjote išgirsti garsų komisijos balsą šiais klausimais. Mes raginame e, prioritizuoti švietimą ir susijusias sritis bei mokslinius tyrimus ir inovacijas, netgi šiuo labai sudėtingu ekonominiu sunkumu laikotarpiu. Ačiū. Ačiū. Dabar yra dar vienas klausimas, kurį pateikė ponė Tikau e, apie jaunimo prieigą prie kokybiško išsilavinimo ir jų taip pat prieigą prie darbo rinkos. Ačiū pirmininkė. E, jau esu panaudojęs kai kuriuos iš argumentų ankstesnėme atsakymė, tačiau e, nekyla bejonės, jog tai yra be galo svarbis rytis ir todėl pabandysiu pabrėžti papildomų papildomus punktus ir informaciją atsakydamas į šį klausimą. Kaip žinote, pagal 149 ir 150 Europos bendrijų sutarties straipsnius atsakomybė už švietimo e, sistemų turinį ir organizavimą yra valstybių narių atsakomybė. Taip pat pasako, tas pats pasakytina apie visus mokslo lygius, tačiau e, komisija pripažįsta š garbios narės iškelto klausimo svarbą ir skatina e, valstybės narės įgyveninti reformas per atvirą koordinavimo metodą. 2006 metų rekomendacija dėl svarbiausių e, e, visą gyvenimą trunkančio mokymo kompetencijų sako, kad svarbiausios kompetencijas jaunuoliai turėtų išsiugdyti pradinio, pradinėme išsilavinime, kad toliau gyvenime jie galėtų toliau jas vystyti ir, ir įsigyti gerus darbo įgūdžius, įvair, įvair, įvairaus pobūdžio darbo įgūdžius. Taip pat manau, kad turėtume iš šios perspektyvos pažvelgti į jau minėtą strateginį Europos bendradarbiavimo mokymo tinklą iki 2020 metų. Ir čia norėčiau pabrėžti, kad pirmojo šio programos ciklo prioritetai, e, be kita ko, yra pagrindinių skaitimo, matematikos, mokslo ir e, e, šių įgūdžių gerinimas taip pat siekti sumažinti mokinių nelankančių mokyklą skaičių. Kopenhagos procese ES valstybės narės vis glaudžiau bendradarbiauja, besikeisdamos patirtimi ir gerindamos e, ryšius e, profesinėme mokyme ir palengvindamos jaunuolių prieigą prie darbos rinką, gerindamo, Profesinio mokymo patrauklumo padidinimas yra taip pat labai svarbus prioritetas, nes jis yra susijęs su mokymosi visą gyvenimą mm, ir leidžia užtikrinti, kad Europos darbo jėga būtų lanksti ir galėtų prisitaikyti prie besikeičiančių darbo rinkos sąlygų. Pabrėždamas kitas programas, tokias kaip Leonardo Dar, da Vinci, turiu pasakyti, kad mobilumas taip pat labai padeda jaunuoliams e, geriau patekti į darbo rinką. E, čia kalbu daugiausia apie jaunuosius e, amatininkus, taip pat kitus darbo rinkos dalyvius. Jie gali dalyvauti šioje programoje ir e, įgyti tam tikrą išslavinimą kitoje šalyje. Tokiu būdu pagerindami naudingus įgūdžius, taip pat išmokdami naujų kalbų ir tarpkultūrinių žinių įgydami. Norėčiau paminėti Erasmus programą dabar kitoje šviesoje, nes iki šiol kalbėjome apie e, mainus studentų tarp universitetų. Tačiau, kadangi, e, tačiau nuo 2007 metų Erasmus programa taip pat leidžia studentams stažuotis įmonėse ir manau, kad nuo šios programos pradžios ji pasirodė labai sėkminga, nes jau per pirmuosius metus 20 tūkstančių studentų e, stažavosi užsienyje ir daugiau nei 15 tūkstančių įmonių dalyvavo šioje e, veikloje. Tai yra vienas iš pavyzdžių, kaip mes galėtume pagerinti e, baigusių universitetą įsidarbinimo galimybės, taip pat bendradarbiavimas su, tarp universitetų ir verslo sektoriaus. Mes jau kalbėjome apie teigiamą poveikį, kurį daro Bolonijos procesas, gerinant studentų judumą ir taip pat stiprinant bendradarbiavimą tarp universitetų ir aukštojo mokslo institucijų. Ir todėl nebesikartosiu jau čia E, baigdamas norėčiau pabrėžti, kad komisija pripažįsta e, ir žino, kok, su kokiais sunkumais jauni žmonės susiduria bandydami patekti į darbo rinką. Be to, Lisabonos strategijos augimo ir daugiau darbo vietų programa e, paskatino komisiją ypatingą dėmesį sutelkti į jaunų žmonių, sa, jaunų žmonių įsidarbinimo sąlygų pagerinimą. 2005 metais buvo įsipareigota kreipti daugiau dėmesio į jaunų žmonių integravimą į švietimą, darbo rinką ir apskritai visuomenę. Tačiau e, pradinė daug žadanti pažanga sustojo ir sulėtėjo dėl dabartinės ekonominės krizės. E, tiesa, kad jauni žmonės ypač nukentėjo, nes jie pirmieji prarado darbo vietas dėl susikloščiusios situacijos. Savo komunikate 2009 metų komisija paragino valstybės narės ir socialinius partnerius užtikrinti, kad jaunuoliai sudėtingoje ekonominėje aplinkoje mm, galėtų turėti prieigą prie kokybiško švietimo, mokymo, taip pat įgyti profesinių įgūdžių ir stažuotis. Ačiū, pirmininkė. Ačiū. Ar ponė Tikau norėtų kokio patikslinimo? Ačiū, pirmininkė. Ačiū, komisarė, už jūsų atsakymą. Dėl ekonominės krizės jaunuoliams kyla pavojus, susira, kad jie sunkiai susiras darbą arba tiesiog liks bedarbiais ilgą laiką. Komisija turėtų pasirūpinti, kad jaunuoliai galėtų dalyvauti mokymo procese ir kad jie nenukentėtų nuo to fakto, kad egzistuoja minimalios penkerių ar dešimties metų darbo patirties reikalavimas. Ką komisija mano apie tai? Ačiū. Ačiū. Jūs esate visiškai teisi. Dabartinėmis aplinkybėmis komisija ir valstybės narės turi būti labai kūrybiškos, galvodamos, kaip pagerinti jaunuoliams sąlygas, ar išlaikyti savo darbo vietas, ar jeigu jos prarado, juos mm, perkvalifikuoti ir geriau parengti, parengti kitai galimai progai įsidarbinti. Komisija labai glaudžiai bendradarbiauja su valstybėmis narėmis ir jų ekspertais Dabartinėje situacijoje pagrindinis dėmesys kreipiamas į tris rytis, kaip šį laikotarpį išnaudoti, kad užtikrintume, jog jaunuoliai įgytų pagrindinius įgūdžius ir kompetencijas, kaip padaryti, kad švietimo kokybė būtų geresnė ir kad būtų didesnė lygybė mokyklose ir universitetuose. Manau, kad tai yra trys pagrindinės sąlygos, norint gerai parengti jaunuolius e, kovoti su šiuo sunkiu laikotarpiu ir kaip juos geriau paruošti kitai darbo vietų bangai, kuri tikėsimės atsiras, kai nuslauks šitą krizę. To... Ačiū. Periname prie 30 klausimo dėl savanoriškumo principo sportė. Jį pateikė ponas Liam Aylward. Ir atrodo, atsakymą tuo išgirsime. Ačiū už klausimą. Savanoriškumo principas vaidina svarbu vaidmenį ES politikos kūrime ir tai duoda daug naudos visuomenė užtikrintą sanklaudą, pilietiškumo vystimą bei atneša labai konkrečios ekonominės naudos. Savanoriškumas suteikia taip pat daugybę galimybių neformaliai mokytis. Ir nors dalyvavimas savanoriškumo principų gali vykti daugelie sektorių, yra tam tikrų e, struktūrinių aspektų susijusių su šio principo taikymu sporte. Turime kalbėti apie sporto organizacijas, e, taip pat sporto veiklos įgyvendinimą valstybėse narėse ir bendrai e, sporto vaidmenį. Savanoriškumo principas sporte buvo, šio principo sparda buvo pripažinta ES lygmenių Komisija yra parengusi baltąją knygą šiuo klausimu ir nedviprasmiškai konstatuoja, kad e, savanoriškumas, savanoriškumo principas yra esminis, pamatinis prin, Europos principas, e, kalbant apie sporto sektorių skatiname šį principą, taip pat skatiname nepelno organizacijų veiklą sporte, e, užtikrinant pažangiosios praktikos, pažangiosios patirties sklaidą bei sporto organizacijų bendradarbiavimą. Taip pat organizacijos skirtos skatinti savanoriškumą sporte buvo e, finansuojamas per įvairias ir skatinamas per kai kurias komisijos programas. Taip pat bus parengta studija, kuri pristatys savanoriškumo principo taikymą visose sporte, visose 27 narėse ir po to bus parengtos rekomendacijos skirtos ES valstybėms narėms, pilietiniai visuomeniai bei sporto organizacijoms. Tikimasi, kad ši studija pasirodys iki šių metų pabaigos, tai reiškia per atinančias savaitės. Manome, kad ši studija turėtų prisidėti užtikrinant geresnį savanoriškumo principo taikymą sporte, taip pat tai taps pagrindų skatinant e, laisvanorišką, savanorišką veiklą sporte. Kalbant apie teisėkuros pasiūlymus, komisija rengėsi skatinti savanoriškumo principų grindžiamą veiklą ir 2011-aisiais, kurie bus savanoriškumo metai. Sus, jeigu Lisabono sutartis įsigalios, naujų nuostatų dėl sporto įgyvendinimas reikš, kad e, savanoriškumo principas e, Europos lygmenių turės būti dar kartą peržiūrėtas. Todėl komisija rengėsi konsultuoti su visais susijusiais veikėjais ir kurti tokią sporto sektoriaus politiką, kuri būtų vertinga ir naudinga visiems. Ačiū. Ačiū, ponas Eilvardas, noriu užduoti papildomą klausimą. Ačiū, pirmininkė, noriu padėkoti komisarui, taip pat e, dėkoju už tai, kad jis minėjo Baltąją knygą. Noriu pakalbėti apie nutukimą, didžiulę Europos problemą. Manoma, kad Europoje yra daugybė nutukusių vaikų, vaikų turinčių mm, problemų dėl e, ansvario ir nemažai jų yra laikomi nutukusiais. Ir manoma, kad, e, kad geriausia šiai problemai pasipriešinti yra e, ankstyvais žmogaus gyvenimo etapais. Noriu paklausti, kokią koncepciją komisija rengėsi taikyti kovodama su mm, augančių vaikų nutikimu. Ir galbūt galima būtų inicijuoti kažkokią mokymo, švietimo programą, kurios tikslas būtų užtikrinti, kad ši informacija pasiektų visas Europos šalis ir visas atsakingas e, institucijas. Ačiū. Taip pat dėkoju už tai, kad iškėlėte šį tikrai svarbų klausimą, kuris šiek tiek susijęs su kitais užduotais klausimais. Tačiau aš šimtų procentų su jumis sutinku. Vaikų nutikimas bei e, atitinkamai logiškai pas, suaugusių nutikim, nutikimas yra viena skaudžių ES problemų. Aš vėliau pristatysiu studiją, kuri e, jau buvo parengta šią temą ir įvertinta. Visiškai aišku, kad turime įsivaizduoti dvipusio, mm, dvipusio judėjimo gatvę. Reikia skatinti sportą ir, ir su sportu susijusią veiklą mokyklose. Kita vertus, suaugusiai turi paisyti dietologų rekomendacijų. Remiantis paskutiniais tyrimais, nustatyta, kad šeštajame dešimtmetyje suvartojame per daug kalorijų, per daug riebalų, tačiau tuo metu nutukimo problemos dar nebuvo. Ir atsakymas yra labai aiškus. Tuo metu žmonės daug daugiau e, judėjo, buvo daug daugiau fizinės veiklos. Ir išvada būtų tokia, negal, nelaimėsime kovos su nutukimu vien tik tai paisydami dietologų rekomendacijų. Reikia ir fizinės veiklos. Kalbant apie tai, ką galėtumėme nuveikti šioje srityje, jūs žinote, kad ES dar laukia, kol jai bus suteiktos kompetencijos sporto srityje, laukiama, kol bus užbaigtas Lisabonos sutarties ratifikavimo procesas ir po to komisija pradės plačias konsultacijas su visais suinteresuotais veikėjais ir mes norime, mes tikimės plač, plačių, uh, daug populiarumo susilauksiančių iniciatyvų. Mes manome, kad situaciją galima tobulinti, ypač kalbant apie vaikus, kad situacija gali būti geresnė, kad reikėtų daugiau laiko mokyklose skirti fiziniam lavinimui Nemanau, kad būtų sudėtinga tą laiką prailginti ir tikrai sulauktume konkrečių teigiamų rezultatų tai padarę. Ačiū toliau, ponė Harkin. Komisarė, jūs e, kalbėjote apie e, sporto, e, savanoriškumo sportą, principą prietinę vertę ir iš tikrųjų 2011 metai bus e, savarank, savanoriškos veiklos metai Europoje. Noriu paklausti, kodėl komisija numatė tik 6 milijonų biudžetą šiems metams, o 2010 metams 18 milijonų. E, iš tikrųjų, aš e, nemanau, kad būtent dėl jūsų minėtų priežasčių jūs neturėtumėte investuoti į šimtą milijonų savanorių visoje Europoje, nes aš iš tikrųjų manau, kad dabar numatytas finansavimas yra nepakankamas. Uh, Šau komisarė, aš tik tai pasikonsultavau su savo biuro vadovu, kad galėčiau kaip manoma išsameu atsakyti jūsų klausimą. Remiantis mano turimą informaciją, 2011 e, savanoriškos veiklos metams buvo numatyti 8 milijonai eurų įvairiai veiklai finansuoti ir aš manau, kad atitinkamus e, planavimo darbus jau turė, galėsime pradėti pakankamai greitai ir tinkamai šios pinigus panaudoja, mes iš tikrųjų sugebėsime pabrėžti e, savanoriškos veiklos svarbą e, mūsų e, visuomenės, e, visuomeninės, kultūrinės ir kitokios veiklos organizavimui. Ir aš iš tikrųjų manau, kad šiomis lėšomis tinkamai pasinaudojame, mes galėsime pasiekti tų tikslų, kuriuos minėjote savo klausime. Pirmininkas, ačiū. Kitas klausimas buvo užduotas Briano Kraulio dėl Baltosios knygos susijusios su sportu. Taigi, komisarė, žodis jums vėl atsakyti. Pirmininkė, ačiū, aš manau, kad šis klausimas yra susijęs ir su mano ankstesniu atsakymu apie tai, kaip mums geriau derinti dietas sveiko gyvenimo būdo propagavimą ir sukurti didesnės pridėtinės vertės europinių lygmenių šioje srityje. Aš manau, kad Europos, baltoji, Europos komisijos baltoji knyga dėl virsvario, dėl maitinimus ir e, nutukimo daug dėmesio skiria nepakankamam fiziniam aktyvumui. Taigi tiek e, šioje baltojo knygoje, tiek e, baltojo knygoje dėl sporto e, šie klausimai yra gvildenami ir šios, šie abu dokumentai vienas kitą papildo. Yra numatyta galimybė visų valstybių narių atitinkamiems pareigūnams pasikeisti turimą informaciją ir idėjomis šioje srityje. Ir kaip e, jūs veikiausiai žinote, aukšto lygio tinkama darbo grupė posėdžiauja tris kartus per metus mažiausiai. Komisija taip pat remia įvairias kitas e, iniciatyvas, e, kurios siekia kurti įvairius vietinius tinklus, kurie skatintų fizinį lavinimą, ypatingai jaunų žmonių tarpę grįžtant prie maitinimuose klausimų. Noriu pabrėžti, kad šis dokumentas pabrėžia nevyriausyb, nevyriausybinių organizacijų e, vaidmenį siekiant sumažinti e, nutukimo lygį. Dietos, e, fizinio, fizinio aktyvumo ir sveikatos platforma yra sukurta ES lygmenių ir jie imasi įvairių veiksmų, kad pakeistų dabartinę situaciją. Aš manau, kad e, taip pat yra e, fizinės veiklos rytyje numatyti atitinkami veiksmai siekiant e, pagerinti žmonių fizinį aktyvumą ir kurti atitinkamus tinklus. Taip pat buvo pasiūlyta padidinti finansavimą šioje srityje pagal 7 mokslinių tyrimų ir e, technologijų plėtros pagrindų programą, kuri apimtų taip pat ir įvairias kitas piliečiams, kitas programas, taip pat ir mokymosi visą gyvenimą programą. 2006 metais buvo priimtos atitinkamos gairės siekiant geriau informuoti piliečius apie fizinės veiklos ir aktyvumo e, teikiamus privalumus, bet taip pat mait, tinkamų maitinimuose privalumus. Komisija rengia tinkamus e, pasiūlymus sporto srityje tam, kad ateityje e, biudžetinės, e, biudžeto srityje primti sprendimai turėtų teigiamo poveikio mūsų veiklą šioje srityje. Kraulį papildomas klausimas. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti komisarui už atsakymą. Iš tikrųjų, mano klausimas nebuvo susijęs su. Aksesniais klausimais paminėjote du dalykus. Pirmasis dalykas tai yra mokymasi ir sveikatos tarpusavio santyki ir dietos, tačiau taip pat noriu paklausti e, dėl neteisingos klaidinančios ar reklamos ir e, e, jos sąryšio su sportu, kuomet yra reklamuojami įvairūs maisni priedai sportininkams, kurie yra žalingi sveikatai. Pavyzdžiui, sportininkams siūloma naudoti tam tikrus augimo hormonus arba kitas medžiagas siekiant, kad jų sportiniai rezultatai pagerėtų, tačiau šios medžiagos iš tikrųjų uh, turi labai žalingo poveikio sveikatai. Ir e, reikia skatinti žmonių samoningumą ir e, iš tikrųjų, e, kad jie suvoktų, jog tokių medžiagų vartojimas nepadarys jų geriausiais pasaulio sportininkais. Komisarui žodis. Iš tikrųjų, jūsų klausimas labai svarbus ir įvairiuose sporto centruose prieš e, patekdami į treniruoklių sales jūs matote pilnas lentynas nukrautas įvairiais e, maisto papildais skirtais sportininkams ir aš manau, kad jūs esate visiškai teisus, sakydamas, kad reikia labai atidžiai e, šį klausimą pažvelgti ir užtikrinti deramą pusiausvyrą tarp įvairių sportininkams teikiamų galimybių e, naudotis įvairius, e, naudoti, vartoti įvairius sporto, sportininkams skirtus maisto priedus ir e, užtikrinti pusiausvyrą tarp tų gaminių kokybės bet teikiamos naudos. Taip pat manau, kad reikia pagalvoti apie atitinkamas informacinės kampanijas dėl tokių gaminių neigiamo, apie tokių gaminių neigiamą poveikį. Taip pat reikia mąstyti apie vartotojų apsaugą ir šie e, priedai, šie produktai turi būti labai aiškiai aprašyti, ypatingai, ypatingai jų neigiamas poveikis turi būti pabrėžiamas. Manau, kad esate visiškai teisus, šį klausimą iškeldamas. Mums reikia pagalvoti, kaip išvengti tokių neigiamų e, pasiekmių e, sportininkams, jeigu jie vartoja tokio pobūdžio produktus, kurie gali pakengti jų sveikatai. Ačiū labai. Ir paskutinis klausimas, komisarė, jums šiandien buvo užduotas pono Kačino. E, klausimo tema yra slovėnų dramos teatro Triesto mieste tai sunkumai. Prašau atsakyti užduotą klausimą. Uh, uh, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti garbiajam parlamento nariui už šį klausimą. Suprantama, kad narys ketina ištirti visus kelius, kaip galima būtų pagerinti šio teatro reikalus. Pirmiausia, pabrėšiu, kad bendrijos veiksmai, jų teisinis pagrindas 155 straipsnis, tai bendrijos veiksmai tai skatinimas valstybių narių ar ir tam tikrais atvejais papildomi veiksmai greta valstybių narių veiksmų. Uh, Tačiau vis dėlto tas aptariamas klausimas nėra bendrijos kompetencija, tai yra valstybių narių kompetencija ir todėl šiuo atveju komisija negali imtis tokių veiksmų. Tačiau vis dėlto tarp kultūrinis dialogtas, kultūrinės įvairovės skatinimas yra vienas didžiausių Europos kultūros programos e, tikslų ir šiaip jau e, vėlgi numatyti tam tikri projektų tinkamumo, e, gaunant bendrijos lėšų kriterijai. Tačiau šiuo atveju tikslas yra skatinti prieigą prie kultūros, kultūros klaida, tarp kultūrų dialogas, taip pat e, žinios apie kultūras ir kultūros paveldą. Ir čia šiuo atveju tik tai tokie projektai turintis uh, Europos um, dimencija gali būti finansuojami ir, ir, ir numatyti tam tikri griežti reikalavimai kelios valstybės narės ir panašiai. Tad dabar tokių tiesiogių lėšų teikimas e, kultūros institucijoms e, tik tai tokiu atveju įmanom, įmanomas, jeigu mažiausiai septynios narės valstybės dalyvauja kultūros projekte. Uh, Noriu paminėti, kad komisija parengė strategiją skirtą daugia kalbystės skatinimui, tai yra migrantų, mažumų kalboms skatinti. Tad iš tikrųjų daugia kalbystė yra Europos turtas ir mūsų įsipareigojimai rodo, kad komisija iš tikrųjų remia visas bendrijoje vartojamas kalbas, tarp jų ir mažumų kalbas. Strategija įgyvendinama glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis. E, kalbų mokymosi, kalbinės įvairovės skatinimas irgi yra vienas iš viso gyvenimo mokymosi programos dalių. Ir čia ES remia projektus, tinklus, kurių tikslas uh, skatinti visas ES vartojamas kalbas, tarp jų mažumų kalbas. Reikia pabrėžti, kad asmenų priklausančių mažumoms apsauga yra vienas iš ES principų. Todėl komisija manytų, kad valstybės narės turėtų panaudoti visus teisės instrumentus, kuriais būtų galima apsaugoti asmenų teisės, uh, ir kad, ir kad būtų galima vengti diskriminacijos apraiškų. Tad komisija įsipareigojusi e, pagrindinių e, žmogaus teisų gerbimo nediskriminavimo principų atžvilgių. Ačiū. Toliau ponas Kačinas dar turi kai ką pasakyti. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė komisarė, už jūsų atsakymą. Iš principo atsakyta į mano klausimą, tačiau ši problema yra labai konkreti, ji nėra principinė. Komisija sako, kad tas klausimas yra valstybių narių klausimas, kompetencija. Bet matyti, kad tam tikri dalykai ne, ne, neveikia Italijoje. Todėl galbūt mes galėtume parengti rezoliuciją, kurią būtų galima pakreipti įvykius Italijoje. Komisija sako, kad tokių galių negali, neturi Tačiau juk čia mes kalbam apie mažumų klausimą. Maž, mažumų klausimas tai nėra vien tik tai piliečių teisės, su tuo susijęs, susiję ir įsipareigojimai. O čia šiuo atveju kalbam apie valstybių narių įsipareigojimus apsaugoti mažumas. Jūs labai malonu, kad jūs kalbėjote apie kovą su diskriminacija, tačiau turiu pasakyti, kad ne viena gyventojų mažuma neišliks, jeigu jai nebus taikoma vadinamoji teigiama pozityvi diskriminacija. Mažumoms reikia teikti moralinę, finansinę ir kitokią paramą tam, kad jas įsaugotume. Tad, ponė komisijos nary, Čia mes kalbam apie instituciją, kuri jau veikia daugiau kaip 50 metų ir ta institucija, prie jos kūrimo prisidėjo valstybė. Tačiau metai iš metų ši institucija dūsta be finansavimo. Ir čia iš tikrųjų galima kalbėti apie tam tikrą politinį spaudimą. Mes, mums reikia konkrečių finansinių priemonių, kad šiai institucijai neleistume numirti komisijos narys. Labai ačiū. Aš visiškai suprantu jūsų nerimą, susirūpinimą, tačiau mes komisijoje e, dirbam pagal aiškiai nustatytas taisyklės. Turiu galvoje biudžeto lėšų e, skirstimą. Todėl, atsakydamas į jūsų klausimą, aš ir pasistengiau pakalbėti apie tai, kaip mes Europoje uh, galėtume šiuo atveju padėti tam slovėnų mažumų teatrui. Ir čia vienintelis būdas, kaip komisija galėtų finansiškai prisidėti, tai jeigu teatro administracija užmėgstų bendradarbiavimo ryšius su kaimininėmis šalimis, parengtų tam tikrą uh, programą dabartinėmis sąlygomis ir tokiu atveju tada finansavimas būtų įmanomas ir aš manyčiau tai išeitų ne vien tik tai iš, į naudą šiam teatrui, bet ir kitiems partneriams, su kuriais tas Slovenų teatras galėtų bendradarbiauti ateityje. Tik tomis, tokiomis sąlygomis komisija gali įvertinti e, tokių veiksmų finansavimo klausimą jeigu tik tai numatytoje programoje būtų, būtų numatomas bendradarbiavimas Europos lygių ir, ir pridėtinė Europos vertė. Kaip jūs žinot, mes neturim biudžete jokios konkrečios eilutės tokios rūšies projektams finansuoti. Aš suprantu, disku, kad diskusijos šiuo klausimu tikrai karštos, intensyvios nes čia mes kalbam apie tautybės, kalbų vartojimo klausimus ir iš tikrųjų Europos parlamentas yra pati ta vieta, kurioje būtų galima aptarti šiuos klausimus, kuriuos jis iškėlė savo papildomame klausime. Ačiū komisijos nariui, kolegos, klausimų valanda baigėsi. Dar kartą norėčiau padėkoti komisijos nariams, komisijos nariui už. E,